Okay, so... Sveiki atvykę į paskutinę jūrių komiteto posėdį iki vasaros atostogų. Dabar norėčiau patvirtinti darbo atverkę. Noriu Jūs informuoti, kad 28 klausimą mes aptarysime po 8 klausimo. Toliau 10 ir 11 klausimas bus aptarti po 27, o 16 bus aptartas po 17. Ar kas nors tam prieštarautų? Atrodo, kad niekas neprieštarauja, taigi darbo tarkė patvirtinta. Antrasis klausimas - pirmininko pranešimai. Norėčiau Jūs informuoti apie svarbius renginius, į kuriuos jūs labai kviečiame. Vyksta viešasis klausimas apie kelių eismo įvykių senaties terminus, esamą situaciją ir e, žingsnius ateityje. Tai vyks rytoj 10.30. Taip pat vyks apsikeitimas nuomonėmis su Liucija Žitnanska, ji yra teisingumo ministrė ir taip pat Ivanu Sečiuku, valstybės sekretoriumi kultūros ministerijoje. Jie pristatys Slovakijos pirmininkavimo prioritetus rytoj 3 valandą. Taip pat apsikeisime nuomonėmis su e, komisare Marian Tyson. Kalbėsime apie geltonosios kortelės procedūrą ir darbuotojų komandiravimą. Tai vyks rytoj 4 valandą. Norėčiau Jums priminti, kad rytoj komiteto posėdis prasidės 8.30. Pirmiausia, susitiksime su Arija Skanietė, Europos komisaru atsakingu už klimato veiksmus ir energetiką. Dabar perinu prie protokolo tvirtinimo. Jeigu niekas neprieštarauja, jokių prieštaravimų iki posėdžio pradžios negavome, tai tuomet Gegužės 23 ir 24 dienos posėdžių protokolas yra patvirtintas. Dabar galime pereiti prie ketvirtojo darbo turkės punkto, tai yra teisinio šeimos teisės taikymo tyrimai, e, tai yra Briuselio antrojo A reglamento taikymas, vaikų perkelimas tarp valstybinių lygių ES ir šeimos klausimai. Čia mes kalbėsime apie Briuselio antrojo A reglamento peržiūrą e, ir girdėsime pranešimą iš C skyriaus atstovų. Ilgai nekalbėsiu ir iš karto suteiksiu žodį mūsų svetį, tai yra Laurai Karpaneto. Yra profesorė iš Genujos universiteto. Taip pat daktaras Justinas Borg iš Badinos universiteto. Noriu suteikti Jums kiekvienam po 10 minučių pranešimams. Pradėsime nuo profesorius Karpaneto. Garbus pirmininkė, parlamento nariai, labai džiaugiuosi šią galimybę. Aš vykdžiau šį tyrimą apie vaikų perkelimą. Vaikų perkelimas yra atliekamas tam, kad būtų apsaugoti vaikai. Čia visų pirma atsižvelgiama į vaiko interesus ir be abejo visos šeimos interesus, bet to ir į valstybės interesus. Mes stengiamės užtikrinti saugų vaikų auginimą ir taip pat išvengti neigiamų pasiekmių, kai vaikams trūksta materialinės ir moralinės priežiūros. Be viešosios dimensijos čia mes kalbame ir apie tarpvalstybinę dimensiją. Yra numatytos įvairios apsaugos priemonės ir gali būti, kad kitoje valstybėje narėje, ne kilmės valstybėje narėje sąlygos yra geresnės, kad tas vaikas būtų apsaugotas. Buvo parengtas apsaugos mechanizmas, vienas yra numatytas pagal 96 metų konvencijos 33 straipsnį ir pagal Briuselio 2A reglamentą tai yra 56 straipsnis. Mano tyrimo objektas buvo 12 valstybių narių pagal 56 straipsnį vertinau jų situaciją. Pirmiausia, reikia pagalvoti apie pačią vaikų perkelimo savoką. Perkelimas turėtų vykti tarp valstybių, todėl ir kalbame apie tarp valstybinę priemonę. Bet kartais ta tarp valstybinė dimencija nėra tokia akivaizdi. Be to, procedūra praktikoje nėra tinkamai taikoma. Reikia, kad priimančioji valstybė teiktų e, pritarimą priimti vaiką dar iki to perkelimo, tačiau praktikoje viskas vyksta kitaip. Labai dažnai jau po to, kai vaikas yra perkeltas, tada teikiamas sutikimas. Kaip yra pasidalėjama atsakomybė tarp įvairių institucijų. Tai nėra aišku tos priimančios ir kilmės valstybių narių institucijų rolės nėra pakankamai aiškiai paskirstytos. Galiausiai e, Teisingumo teismo e, praktika parodo, kad reikėtų vadovautis teismo procedūra tam, kad būtų išduotas tas orderis, bet ir tai vyksta nedažnai. Komisijos pasiūlymas leidžia spręsti pačias didžiausias problemas ypač eksantę sutikimą. Yra numatyta taisyklė, pagal kurią yra numatomas privalomas priimančios valstybės sutikimas. Komisija taip pat e, numato ir vienodas taisyklės e, dėl aprašymo pateikimo. Yra nurodoma, kokią informaciją apie vaiką reikia pateikti ir kokios priemonės yra prašoma. Be to numatomas ir laiko terminas tai yra daugiausia du mėnesiai. Negana to, bendradarbiavimas tarp centrinių valdžios institucijų buvo sustiprintas. Svarbiausia priemonė čia yra eksekvatorum panaikinimas. Nes, kaip jau sakiau, ši taisyklė labai dažnai praktikoje būdavo netaikoma. Komisija taip pat kalba apie nuoseklę e, vaiko perkelimo savoką. Tai yra labai svarbu tam, kad galėtume pasinaudoti ir kitais tarptautiniais instrumentais. Dabar kalbant apie peržiūrėtą reglamentą, tam, kad tas teisinės pagrindas būtų tvirtesnis, reikėtų atkreipti dėmesį ir į kitus dalykus. E, pirmiausia, e, kaip jau sakiau, Vaiko perkelimo savoka turėtų būti pagrista teisingumo teismo sprendimais ir reikėtų čia nepamiršti vaiko laisvės. Reikėtų numatyti neribotą laikotarpį tam, kad vaikas būtų apsaugotas, o nebaudžiamas. Toliau kyla klausimas, ar e, turėtų apimti tą savoką kafalą ir kitas panašias institucijas, kaip kad viskas yra apibriešta 53 konvencijos straipsnėje. Praktika rodo, kad tarp valstybinis perkelimas labai dažnai yra ilgalaikis, dažniau negu trumpalaikis. Vadinasi, trūksta apibriešties, kas yra ilgalaikis perkelimas. Tai būtų labai naudinga, norint tinkamai taikyti 56 straipsnį. Dar vienas aspektas. Jis yra bendras, kalbant apie, šį, apie tėvų atsakomybę, tai reikėtų kalbėti ir apie jurisdikciją šiose, šioje srityje. Labai daug dėmesio yra skiriama kilmės valstybei nariai, tačiau neprimančiai valstybei nariai. Nėra aišku, kokią pirmąją galę turi primančioji valstybė narė neaišku, kokiu pagrindu priimančioji valstybė gali atsisakyti priimti vaiką ir neaišku, ar priimančioji valstybė narė turėtų turėti jurisdikciją dėl ilgalaikio vaikų perkelimo. Man atrodo, kad jurisdikcijos koncentracijos priemonė, kuri yra numatyta pagal vaikų grobimo atvejais turėtų būti taikoma ir perkelimo atvejams. O tokiu atveju reikia specialių įgūdžių ir žinių. Nemažiau svarbu yra didinti abipusį pasitikėjimą tarp institucijų. Šiuo atveju būtų svarbu įkurti akreditavimo sistemą ir reikėtų pagalvoti apie alternatyvius priežiūros sprendimus. Vaikai yra perkeliami į tam tikrą valstybę narę ir e, galbūt tada tą registrą galėtų valdyti centrinė tos šalies institucija. Europos parlamente e, taip pat e, buvo nurodyta, kad procedūros į kurias yra įtraukti vaikai, yra labai e, sudėtingos ir jautrios ir dėl to reikėtų užtikrinti konfidencialumą. Tai be abejo prisidėtų ir prie abipusio pasitikėjimo. E, galiausiai noriu pasakyti, kad e, komisija panaikino eksekvatur ir tai jau išsprendė daug problemų. Bet reikėtų pagalvoti ir apie priimančios valstybės narės teismus. Galbūt jie galėtų uh, išduoti orderį dėl perkelimo, jeigu pasikeičia faktai ar kiti aspektai. Pagal 606-2003 metų, kur yra kalbama apie apsaugos taisyklės, čia reikėtų vadovautis tuo teisės aktu. Kitas klausimas yra tų procedūrų sąnaudos. Trūksta konkrečių duomenų. Nors, pavyzdžiui, Hagos konvencija šiuo atveju padeda surinkti konkretesnę informaciją. Ir čia reikėtų nepamiršti tų šalių, kurios yra labai daug perkeltų vaikų. Reikia nagrinėti ir kitus klausimus, pavyzdžiui, pabėgusių vaikų klausimą. Gali būti, kad apsaugos priemonės tam tikriems vaikams buvo nepriimtinos. Kitas klausimas - stovyklos. Mes nelabai žinome, ar egzistuoja tokie dalykai ar ne, jeigu taip, tai yra tikrai didžiulė problema. Kitas klausimas yra susijęs su abipusiu procesu. Ta valstybė narė, kuri neturi jurisdikcijos, galbūt galėtų prašyti e, perkelimo į savo jurisdikciją to vaiko, kuris, kuriam reikia priežiūros. Tokios yra mano išvados ir jei turite kokių klausimų, mielai juos atsakysiu. Uh, we... Labai ačiū. Manau, kad po antrojo pranešimo bus laiko atsakyti, o dabar ponas Justin iš Abertino universiteto pasisakys. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju komiteto nariams. Aš e, savo tyrimo dalyje e, nagrinėjau jurisdikcijos taisyklės e, šeimos teisės srityje. Konkrečiai klausimas yra toks, kurios, kurie valstybių narių teismai gali nagrinėti bylas susijusias su santokos nutraukimu, santokos anuliavimu ir gyvenimo skyriumi. Per ateinančias kelias minutės aš pakalbėsiu apie tai, kas man atrodo didžiausios problemos taikant šį e, reglamentą. Visą tai išsiaiškinu atlikdamas tyrimą. Iš esmės yra dvi pagrindinės problemos, kurios nusipelno dėmesio. E, pirmiausia, albipendens taisyklė. Tai reiškia, kad teismas, kuris pirmasis susiduria su byla, e, gali ir toliau jas pręsti ir galbūt ta taisyklė yra pernelyg griežtai taikoma ir nėra jokio lankstumo, negalima atsižvelgti į konkrečius ryšius. Antroji problema, kurią šiandieną norėčiau pabrėžti, yra e, nuostatų taikomų tos pačios lyties partneriams e, trūkumas. Dabar mes matome tokias jurisdikcinės taisyklės, kurios šiaip jau yra labai vyriškos. Manau, kad feministės aprašytų tai kaip tokį maskulinišką taisyklių prieimimą. Todėl gal vertėtų kritiškai pažvelgti į tas taisyklės ir pagalvoti, kaip iš tiesų jos turėtų būti taikomos. Pirmiausia, Aš norėčiau paaiškinti, kaip veikia dabartinės taisyklės. Pagal trečią straipsnį yra numatomi keli jurisdikcijos pagrindai, kelios vietos, į kurias gali kreiptis asmuo, norintis, kad būtų anuliuota santoka. Ir būtent tas besikreipiantis asmuo gali nuspręsti, į kurį teismą kreiptis. Šalis gali susitarti, bet negali priimti galutinio sprendimo e, dėl to, į e, kurį teismą, kuris teismas nagrinės. Taigi čia e, šalis neturi autonomijos. Kai jau yra kreipiamasi į teismą, tai tuomet alibi pendens taisyklė pradedama taikyti ir visų kitų šalių teismai turi atsisakyti vadovauti savo jurisdikciją. Vienintelis pakeitimas yra tiesiog iškylantis iš bendros reglamento formuluotės. Nėra jokių esminių pakeitimų taisyklių taikymo srityje. Tos e, dabartinės taisyklės yra tokios pačios ir yra siūloma jas ir toliau taikyti, kai peržiūra bus patvirtinta. Iš esmės mes matome pasiūlymą, kuriame yra didžiulė problema. Kadangi čia kyla grėsmė, jog šalis uh, tiesiog rinksis palankesnį teismą, tokį teismą, kuris jų manimų bus joms palankus. Ir tai reiškia, kad bus nepalankus kitai e, santokos šaliai. Šiuo atveju teismo pasirinkimas yra ir materialinės teisės pasikeitimas pasirinkimas. Tai renkamas, pasirinkamas ne tik tai teismas, bet dėl to, kad teisės aktai nėra visiškai suderinti, tai tada renkamasis ir teisės aktas, kuris bus taikomas. Vadinasi, tas, kuris kreipiasi į teismą, pasirenka ir teismą, ir iš dalies teisės aktą, kuris bus taikomas. Nuo to priklauso ir galutiniai sprendimai. Analizuodami valstybių narių teismų sprendimus, mes pamatėme, kad labai dažnai tas pasirinkimas yra toks, jog žmogus renkasi tam tikrą teismą vien tam, kad pakenktų ar suerzintų kitą šalį. Ta galimybė ir toliau išlieka pagal jau mano minėtą taisyklę. Vadinasi, taip ir yra taikoma šeimos teisė daugelį valstybių narių. Ir iš esmės yra perinama prie tokio sutaikomojo požiūrio. Mes siekiame kaip draugiškių, kaip įmanoma draugiškių išspręsti tuos šeimų konfliktus. Visgi būtinybė bėgti į teismą greičiau negu sutuoktinis e, užkerta kelią tam draugiškam sprendimui. Tokiu atveju teismai neturi įgaliojimų spręsti tų problemų. Kai jau yra pateikiama byla teismui, tai tas teismas ir privalo nagrinėti bylą. Negali pasakyti, ne, šią bylą geriau būtų nagrinėti kitoje valstybėje narėje. Viskas, jeigu yra kreiptasi į teismą, tai greičiausiai buvo padaryta tam, kad teismas būtų palankesnis besikreipiančiam asmeniu, o ne jo sutoktiniui. Ir tuomet tas teismas privalo nagrinėti tą bylą. Kaip jau sakiau, dėl to kyla daug problemų. Pirmiausia, tai trūksta nuoseklumo pačiame reglamente ir tarp reglamento bei kitų reglamentų. Į reglamentą nėra įtraukiama e, priežiūra ir nusavybė, o tėvų atsakomybė yra apsprendžiama pagal kitą teisės aktą. Vadinasi, gali būti taip, kad kai subyra santoka, bylos bus nagrinėjamos skirtingose valstybėse narėse, o teismai negalės konsoliduoti savo veiksmų, negalės surinkti visų faktų vienoje valstybėje narėje. Visa tai yra brangu ir be abejo gali būti emociškai sudėtinga šalims kogi reikėtų nepamiršti tose lenktynėse į teismą. Tas asmuo, kuris e, pirmas ketina kreiptis į teismą arba kuris siekia teisinių patarimų, kuris teismas yra palankinis, labai dažnai yra tas asmuo, kuris turi daugiau e, materialių išteklių. Per pastarosius dešimtmečius mes matėme, kad e, labai dažnai būtent vyras e, turės e, daugiau materialinių išteklių. 58 procentais atveju būtent vyras yra vienintelis e, arba pagrindinis šeimos maitintojas ir tik tai 14 procentų atveju moteris uždirba daugiau už vyrą. Atrodo, kad tai tokia lyčių problema. Mm, labai dažnai tikėtina, jog būtent vyro situacija tokių ginčių atveju bus palankesnė. Reikia nepamiršti, kad e, santokoje vyrauja įvairūs aspektai ginčio metu ir teismas turi pasirūpinti, kad nebūtų jokių piknaudžiavimo atvejų. Reikia ir to nepamiršti. Paskutinis aspektas, kurį norėčiau paminėti, irgi yra susijęs su lytimi. Ir panašu, kad kol kas nenumatome pakeitimai šioje srityje. Tai yra tų, tos pačios lyties partnerių atmetimas iš reglamento. Atrodo, kad reglamente yra sprendžiamos tik tai, to, tik tai skirtingų lyčių partnerystės problemos. Kodėl tai problema? Na, aišku, politinė prasme galime tai laikyti problema arba ne, bet teisinė prasme situacija yra tokia, kad pagal 21 žmogaus teisų hartija yra draudžiamas diskriminavimas lyties atžvilgio. Vadinasi, reikia suprasti, kad negali būti atskiro teisės aktų tos pačios lyties partneriams turėtų būti taikomas tas pats teisės aktas. Deja, šie klausimai siūlomoje peržiūroje nėra sprendžiami. Tačiau Šis tyrimas rodo, kad šiais ryčiai taip pat reikia skirti dėmesio. Ačiū. Uh, uh... Labai ačiū, labai ačiū už pristatymą. Ponas Būda turi klausimų. Prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ir noriu padėkoti svečiams už pristatymus. Turiu klausimą pirmai kalbėtojai. Jis susijęs su vaikų interesų apsauga. Visi žinome, kad pagal Junktinių tautų konvenciją E, visų pirma ginamas vaiko interesas. Ir taip yra visuomet. Pro, man būtų įdomu sužinoti, ką profesorė galvoja apie tai. Ar jūs esate susidūrę su tam tikra situacija, kai, pavyzdžiui, vaikas atvyksta į valstybę, kuri nepripažįsta e, atvykęs iš valstybės, kuri nepripažįsta tos pačios lyties žmonių santokų, yra perkeliamas į valstybę ir į vienos lyties žmonių santoką. Tai, tai būtų vaiko teisų pažeidimas, nes sakoma, kad perkeliant vaiką būtina atsižvelgti į kultūrinės tradicijas, į istoriją ir į įpročius. Tiesą sakant, žinau atvejį, kai vaikas iš Rumunijos, kuri nepripažįsta tos pačios lyties žmonių santokų, buvo perkeltas į Britaniją, į vienos lyties asmenų šeimą. Rumunijoje tokia santoka yra neteisėta. Tai reiškia, kad e, tos pačios lyties šeima pora negali įsivaikinti vaiko. Tačiau vaikas nuvyko į Junktinę karalystę ir pateko į tos pačios lyties asmenų šeimą, globai. Taigi, kaip sprendžiami tokie aspektai? Ačiū, ponas Rajev. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Aš galbūt e, norėčiau, kad būtų atsakyta į abu klausimus kartu. Noriu patikoti ekspertam ir noriu užduoti tokį klausimą. Komisija nusprendė peržiūrėti Bruselis 2A reglamentą. Ar manote, kad atsiras painiava dėl įvairiausių procedūrų susijusių su skirybomis ir gyvenimu skyriumi, dėl jurisdikcijos skirtumų skirtingose valstybėse. Gal būtų paprasčiau, jeigu bylo šalis galėtų tiesiog patys pasirinkti teismą. Manau, kad reikėtų suteikti bylo šalims didesnę laisvę, didesnę pasirinkimo laisvę. Briuselis 2A reglamente nenumatytos priemonės apsaugančios abipusės vienodai. Viena pusė visuomet tarsi turi pranašumą dėl to, kad teismas vyksta vienos iš bylų šalių kalba ir taip toliau. Ką Jūs manote apie tai? Ačiū, pirmininkė. Ir noriu padėkoti ir mūsų ekspertam. Noriu užduoti du klausimus. Pirmiausia, palankesnio teismo paieškos. Tai yra reiškinys, su kurio bandama kovoti visose gyvenimo srityse. Ir manau, kad Briuselis vienas reglamente šią problemą pavyko pakankamai gerai spręsti. Roma 3 teisės akte ši problema taipogi buvo gana gerai spręsta. Tačiau dabar pagalvokime apie galimybę asmenims sudaryti santuoką. E, sudarant santuoką, jie galėtų pasirinkti galimą teismą, kuris nagrinėtų skirybų klausimus. Taip būtų išlaikyta pusiausvėra tarp abiejų bylo šalių interesų ir apsaugota silpnesnioji pusė byloje. Ta minėjo ponas Buda ir ponas Radov. Galbūt e, kažkokios panašios priemonės galėtų veikti ir e, peržiūrint Bruselis 2A teisės aktą. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, manau, kad e, pasiūlymas dėl tarpininkavimo ir taikaus ginčių sprendimo procedūros e, turėtų būti patvirtintas ir toks ginčių sprendimas turėtų būti privalomas, nes e, tarpininkaujant ir taikiai sprendžiant ginčius geriausiai apsaugomi vaiko interesai ir parodoma, kad abi bylos šalis pirmiausia rūpnasi vaiko interesais, nes vaiko interesas turi būti pirmoje vietoje, nesuaugusių interesai. Todėl aš norėčiau, kad e, tarpininkavimo ir taikaus ginčių sprendimo procedūra turėtų būti privalomas tokių bylų elementas. Ir trečias dalykas. Problema kuri tikriausiai bus akivaizdžiausia. Tai yra vienos lyties asmenų santykiai, vienos lyties asmenų poros ir galimo vaikų įvaikinimo klausimai arba atvejai, kai tos pačios lyties asmenų šeima susilaukia savo biologinių vaikų. Uh, Savo dokumente dėl tarptautinių įvaikinimo aspektų aš pažymėjau, kad yra pasiūlomi įvairiausi šios problemos sprendimai skirtingose valstybėse narėse. Kai kuriuose valstybėse narėse pripažįstamos vienos lyties asmenų santokos ar poros kitose valstybėse narėse tokia galimybė nenumatoma. Tačiau Aš pasisakyčiau už tokį požiūrį, kur užtikrinama tiesą sakant, reikia kad būtų užtikrintas lygybės principas, tačiau negalima tam tikroje valstybėje narėje ar tam tikroje visuomenėje e, taikyti kitai valstybei galiojančių teisės principų ar taisyklių. Ką Jūs apie tai manote? Ačiū. Taigi tiek kol kas užduota klausimų. Aš paprašysiu mūsų kalbėtoją atsakyti. Ačiū. Ačiū. Ir ačiū už užduotus klausimus, nes e, tai leidžia aptarti dalykus, kurių iki šiol nesu aptarusi. Kaip minėjau, tarp valstybinis vaiko perkelimas e, reiškia, kad vaikas išvyksta iš savo kilmės šalies gyventi į kitą valstybę tai yra grinasis perkelimas. Tačiau kartais praktikoje situacija yra kitokia. Ir tas atvejs, kurį minėjote, e, taip pat patink, patenka į, tokį, į tokią situaciją. 56 straipsnis taikomas vaikams, kurie keliauja be suaugusių priežiūros ar yra be suaugusių priežiūros. Labai dažnai tai susiję su romų vaikais. Kartais kalbama apie priverstinį įvaikinimą be tėvų sutikimo ir tuomet taikomas 15 Briuselio 2 straipsnis, tai yra jurisdikcijos perkelimas į tinkamesnį teismą, bet to e, prašoma, kad priimančioji valstybė pateiktų sutikimą per, priimti vaiką. Tačiau kartais e, tai netitinka vaiko interesų. Geriausias sprendimas būtų taikyti dvipusę procedūrą. Tai yra vaiko kilmės šalis ar vaiko šeimos kilmės šalis gali paprašyti uh, priimančią valstybę priimti vaiką lai, ir atsižvelgti į kilmės valstybės kultūrinės tradicijas. Deja, kol kas ta procedūra kol kas yra tik vienpusė. Kilmės valstybė prašo priimančiosios valstybės taikyti apsaugos priemonės, e, tačiau nėra numatomos jokios papildomos galimybės atsižvelgti į kultūrinės vertybės, kultūrinės taisyklės. E, ir dėja, kol kas net ir naujaujame pasiūlyme šis klausimas nėra įsprendžiamas. Kitas dalykas, kiekvienos valstybės narės e, kompetencijos ir tos pačios lyties santokos Čia jau mano kolegos sritis. Na, ar bylo šalis gali pasirinkti kompetitingą teismą? Pagal mano tyrimus atsakymas būtų teigiamas. Bylo šalis turėtų galėti pasirinkti kompetitingą teismą. Dar ir dėl to, kad ES visų pirma susijusi su asmens laisvėmis. Be to, kaip sąjunga mes norime užtikrinti žmonių judėjimo laisvę ir dėl to turime atitinkamai spręsti ir šeimos santykių klausimus. Be to reikia prisiminti, kad šeimos santykiai ir komerciniai santykiai nėra lygintini. Šeimos santykiai yra lankstesni, e, kai žmonės tuokėsi, jie tuokėsi ne tam, kad skirtusi, nors statistika galbūt rodo kitaip. Ir mes taip pat turime prisiminti, kad šeimos santykiai nėra verslo santykiai. labai dažnai viena iš pusių yra galingesnė, geriau apsirūpinusi. Taigi, žinoma, kiekviena byla šalis turėtų e, būti išklausoma atskirai. Ir užtikrinama turi būti autonomija, bet e, Teisės sauga turi užtikrinti, kad um, e, pasirenkant teismą abipusės yra vienodai informuotos ir e, gali pasirinkti teismą laisvai atsižvelgdamos į visas aplinkybės. Kitas dalykas. Ar tarpininkavimas ir taikus ginčių sprendimas turėtų būti privaloma proceso dalis? Žinoma, yra tendencija kad tokia procedūra taikoma vis dažniau visoje Europos Sąjungoje. Tačiau nežinau, ar taikus ginčių sprendimas turėtų būti ES kompetencija. Visgi tai patenka į valstybių narių kompetencijos rytį. O dėl tos pačios lyties asmenų porų, ar reikia numatyti garantijas, kad valstybės narės, kuriuose nėra e, teisėtų vienos lyties asmenų santokų, turėtų nepatekti į teisės aktų taikymus rytį? Galiu pateikti tik tai vieną argumentą. Vis, tiesą sakant, vaiko interesų apsauga turi primerni, pirmenybę. E, ir reikia atsižvelgti į vaiko interesus. Tačiau yra argumentas, kad 81 sutarties straipsnis kuriuo prašoma e, vienbalsiškai priimti sprendimus dėl šeimos teisės. Rodo, kad kiekviena valstybė narė šeimos teisę vertina kaip svarbę savo tapatybės dalį. Taigi kažkoks bandymas apeiti susikloščiusias tradicijas ir nuostatas nėra geras sprendimas ir jis nebus veiksmingas. Reikia surasti kažkokią pusiausvyrą tarp asmens teisių ir valstybės teisės. Ir ta pusiausvyrą nėra paprastai pasiekiama. Labai ačiū. Išnagrinėjame ketvirtą klausimą. Ačiū abiems kalbėtojams. Ir dabar galime pereiti prie penktojo klausimo, kuris yra tiesiogiai susijęs su ankstesniais dviem klausimais. Tai yra komisijos pristatymas dėl Bruselis 2A reglamento peržiūros. Deja, šiandien komisarė Jurova negalėjo atvykti. Taigi jie vaduoja ponia Karen Ferdakerkov. Ji yra tarptautinės teisės ekspertė ir nagrinėja civilinės teisės klausimus bei dirba civilinės teisės klausimus rytyje Europos komisija. Pone, žodis jums. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ir laba diena visiems. Ir dėkuoju kolegoms už labai gerą, įdomią tyrimo prezentaciją. Mes be abejo su ją susipažinsime, ją perskaitysime. Iš tikrųjų, kaip jums yra žinoma, komisija pasiūlė peržiūrėti šį reglamentą ir daug apie ką jau buvo šiandien kalbėta apie šį pasiūlymą. Aš norėčiau jums trumpai papasakoti, kaip mes ruošiamės šiai peržiūrai. Kaip jau buvo paminėta, kaip minėjo kolegos, pristatydami tyrimą, dabar mes daugiausiai dėmesio skiriame tiems reglamento aspektams, kurie yra susijęs su tėvų pareigomis, su tėvų atsakomybė. Beveik dviejus metus uh, skiriame tam, kad atliktume įvairia, įvairius tyrimus, išsiaiškintume, kaip yra gyventinamas šis reglamentas ir paaiškėjo, kad opiausios problemos yra susijusios būtent su tėvų pareigomis ir tėvų atsakomybė. Ir būtent todėl, peržiūrėdami šį dokumentą, mes daugiausia dėmesio skiriame būtent šiems klausimams. Mes turime tokį dviejopą, dvigubą tikslą. Pirmiausia, mes nenorime, kad vaikai taptų ilgų teisinių ginčių tarp tėvų įkaitais. Tai yra pirmasis mūsų tikslas. Ir antrasis tikslas yra padėti visoms ginčio šalims įspręsti nesutarimus, kurie dažnai yra gan sudėtingi, ypač kai kalba apie, eina apie tarptautinės santokas. Mes nenorėjome iš esmės keisti šio reglamento. Ir iš esmės mes manome, kad šis reglamentas veikia gan gerai. Jis padidino teisinį aiškumą, sprendžiant tarptautinės bylas. Ir todėl da, daug kas iš tų, su kuriais mes konsultavomės, pasakė, kad iš esmės jie yra patenkinti tuo, kaip yra gyvendinamas šis reglamentas. Tačiau buvo vis dėlto paminėtos tam tikros rytis, kurias galima dar būtų patobulinti. Ir aš jau minėjau, kad vaikų pagrobimo atvejai yra itin sudėtingi. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai tėvai sugalvojo skirtis ir vienas iš tėvų paima vaiką ir grįžta į savo šalį, negavęs kito iš tėvų leidimo. Mes jau turime sistemas, kurios iš esmės turi užtikrinti, kad vaikas būtų gražintas kuo skubiau. Uh, į įprastinę gyvenamąją vietą, kurioje jisai gyveno prieš jį paimant, nuvežant į kitą šalį. Bet žinome, kad labai dažnai tokie ginčiai užtrunka labai ilgai, o reikia spręsti viską kuo greičiau, nes kuo ilgiau tęsiasi ginčių nagrinėjimas, tuo didesnė žala padaroma yra vaikui. Ir peržiūrėdami šį reglamentą mes stengiamės sumažinti laiką, per kurį vaikas gali būti gražintas vienam iš tėvų. Mes stengiamės paaiškinti taikomus terminus, nes dabartinėme reglamente nėra aiškiai nurodyta, kokie, kokių laiko terminų reikia laikytis, taigi mes juos patikslinome, bet to mes sumažinome apribojame galimybę da, apskūsti da, jau priimtos teismo sprendimus, nes pagal dabartinį reglamentą galima da, apskūsti teismo sprendimo kelis kartus. Be to, Mes žinome, kad tais atvejais, kai kalba eina apie vaiką, labai ilgai užtrunka teismo procesas, nes jis labai sudėtingas ir todėl mes tengiamės jį supaprastinti tam, kad teismas galėtų visą dėmesį skirti tik tam konkrečiai klausimui, kad galima būtų sprendimą priimti kuo skubiau. Būtent šiuose sritėse siūlomi yra patobulinimai. Antra, Antra pokyčių grupė yra susijusi su sprendimu dėl vaiko globos sprendimais. Jums yra tikriausiai žinoma da, ir kad mes atsisakėme tarpinės procedūros, taip vadinamosios egzekvatūros procedūros. Ir dabar jos yra atsisakyta ir nagrinėjant santokos bylas. Tais atvejais, kai kalba, pažiūrėjau, apie teisę bendrauti su vaiku arba vaiko gražinimo sprendimus, jau egzekvatūra nėra taikoma, tačiau kitos, kitais atvejais ji dar yra taikoma. Ir mes siūlome jos atsisakyti. Pavyzdžiui, kad e, priimant sprendimus dėl vaiko globos e, nebebūtų taikoma kad viskas vyktų greitai, būtų aišku, kad reikia pripažinti teismo sprendimus. Trečioji sritis, kurioje e, taip pat galima būtų dar kai ką patoblinti, tai yra teismo sprendimų įgyvendinimas. ES teisės aktuose viskas yra aiškiai e, išdėstyta. Tais atvejais, kai kalba yra apie teismo sprendimą priimtą vienoje šalyje ir kaip jis gali būti uh, kad jis turi būti pripažintas kitoje šalyje, bet kaip jis turi būti gyvendintas, dar nėra aiškiai išdėstyta. Ir kartais ginčio šalės imasi įvairiausių triukų tam, kad teismo sprendimas dėl vaiko globos nebūtų įgyvendintas. Tome, todėl mes norime apriboti negi tuos argumentus, kuriamintis, kuriais galime priimti neįgiamą sprendimą. Ir taip pat e, esame numatę galimybę laikinai įgyvendinti teismo sprendimą dėl vaiko globos tais atvejais, kai jis yra apskundžiamas. Taip mes e, tikimės pagerinti teismo sprendimų e, geresnį gyvenimą. Dar vienas dalykas - tai yra pagrindinė vaiko teisė būti išklausytam per teismo procesą mes matome, kad praktikoje Dėl to, kad valstybėse narėse galioja atskirtingos taisyklės dėl vaiko vaidmens teismo procese ir dėl to kartais kai kurie sprendimai, ne, teismo sprendimai ne, negali būti pripažinti kitose šalise. Bet visos valstybės narės e, e, yra pasirašiusios e, Junktinių tautų vaiko teisų konvenciją ir todėl visos šalės yra įsipareigojusios išklausyti vaiką per teismo procesą. Tačiau mes matome vis dėlto, kad valstybės narėse išlieka didelių skirtumų ir dėl to kartais sprendimai negali būti pripažinti. Ir todėl mes įpareigojame valstybės narės išklausyti vaiką per teismo procesą ir e, taip pat siekime užtikrinti, kad e, teismo sprendimas turi būti pripažintas net ir tais atvejais, kai vaikas, e, vaiko dalyvavimas teismo procese vyko ne pagal tas pačias taisyklės, kurios yra taikomos toje šalyje, kur sprendimas yra gyvendinamas. Dar vienas dalykas - tai yra vaiko įkurdinimas. Mes ir patys pastebėjome ir mums buvo pranešta apie tai, kad labai dažnai tais atvejais, kai vaikas yra, yra įkurdinamas ne savo gyvenamojoje šalyje, vėlgi viskas užtrunka labai ilgai ir todėl mes stengiame sukurti autonomišką, savarankišką pritarimo sistemą, kuri numai, uh, e, užtikrintų, kad visais atvejais būtų taikomos tos pačios procedūros, norint gauti e, pritarimą. Uh, Taip, tikimės, galima bus greitai priimti sprendimus dėl vaiko įkurdinimo ne savo gyvenamojoje šalyje. Ir paskutinis dalykas, mes tengiamės taip pat e, išaiš, paaiškinti, kokia yra esmė šio reglamento. Čia be abejo reikia kalbėti ir apie valstybių narių ir jų e, institucijų bendradarbiavimą. Mes pabandėme geriau apibriežti du. Uh, atsakingų kompetitingų centrinių institucijų užduotis ir funkcijas. Ir taip pat e, aiškiau išdėstėme tai, kaip turi bendradarbiauti centrinės įstaigos institucijos su kitomis institucijomis, kurios rūpinasi e, vaiko gerovę. E, tos institucijos taip pat turi būti įtrauktos į bendradarbiavimo mechanizmą. Ir taip pat supaprastinome bendradarbiavimo procedūras ir mechanizmus. O dabar. Dabar aš norėčiau paminėti kitus klausimus, apie kuriuos buvo kalbėta, buvo sakoma, kad tai juos reikėtų tobulinti, bet mes jų, mes, mūsų pasiūlyme jie nėra paminėti. Mes negalime teikti pasiūlymų dėl šeimos bylų. Kodėl? Pirmiausia, dėl to, kad per konsultacijas mes išsiaiškiname, kad patys aktualiausios, skubiausia tvarkas svarstytini klausimai yra tie, kurie buvo susiję su vaikais. O dėl šeimos bylų iš esmės galima pasakyti, kad šis reglamentas veikia gan gerai. Taip, iš tikrųjų yra esama šiokių tokių problemų. Mes apie tai žinome, tai kad, pažiūrėjau, kartais ieškoma palankesnės teismo jurisdikcijos, kartais bandoma apjungti kelias bylas. Ir beje, ir jau kitose reglamentuose yra numatytos tam tikros galimybės e, apjungti tas bylas. Be abejo, reglamentas gal ir galėtų būti geresnis, tačiau mes e, įsiaiškiname, kad šiuo metu mes neturime pakankamai duomenų tam, kad galėtume uh, aiškiai pasakyti, kad visoje ES da, iškilo kažkokių bendrų problemų. Ne, mes žinome, kad šiokių tokių problemų esama. Pavyzdžiui, kartais ieškoma palankesnės teismo jurisdikcijos, bet tos problemos nėra aktualios visoje ES. Ir todėl mes turėjome pabandyti surasti tą pusiausvyrą tarp norų spręsti tas lab, gan tokias ypatingas problemas ir surasti tokius sprendimus, kurie būtų e, visiems naudingi. Ir mums pasirodė, kad e, ko gero ta, būtų geriau palikti tas e, labai ypatingas problemas kol kas neįspręstas. Žinome, kad santokos bylos yra labai jautrus klausimas ir mes suprantame, kad jeigu dabar mes pradėtume kalbėti apie šeimos bylas, kils grėsmė kad tie pasiūlymai, kuriuos mes norėtume gyvendinti kuo greičiau, kurie yra susiję su vaikais ir tėvų atsakomybė, nebus įgyvendinti taip greitai, jiems nebus greitai pritarta. Taigi mes turėjome suderinti šios e, du siekius atlikdami peržiūrą. Viena vertus e, mes e, įvertiname visų problemų mastą, įvertiname įrodymus, kuriuos turime da, ir, kur, ir kurie paliūdėja, kad tokios tos problemos egzistuoja ir a, kiek jos yra aktualios. Ir antras dalykas, da, kurį turime sižvelgti, tai yra buvo noras gyventinti tam tikrus pokyčius greitai. Ir mes pagalvojame, kad nereikia dabar keisti taikymos ryties. Daug kas iš jūsų kalbėjo, pavyzdžiui, apie tos pačios lyties asmenų santokas. Ir a, Be abejo, mes norėtume, kad šis reglamentas būtų taikomas atsižvelgiant pagrindinių teisų hartijos 21 straipsnį. Ir mes manome, kad kol kas geriausias sprendimas būtų toks, kokį mes priemėme. Vėliau galima būtų dar sugrįžti gal prie šio klausimo. Ir komisijos vardu aš norėčiau pasakyti, kad tie klausimai, kurių mes nesiūlome keisti šiuo metu, uh, yra mums žinome, mes nenegime, kad tam tikros problemos egzistuoja, tačiau tam, kad galime būtų imtis veiksmų, mums reikia surinkti daugiau informacijos e, tam, kad galėtume pateikti gerus sprendimus. Ir be abejo, ateityje mes galėsime dar prie šių klausimų sugrįžti. Uh, galėsime dar bandyti ją spręsti, bet šiuo metu, peržiūrėdami reglamentą, mes norėjome daugiausia dėmesio skirti tiems e, šio reglamento aspektams, kurie yra aktualiausi ir opiausi šiuo metu, o tai yra tėvų prievalės, tėvų atsakomybė ir klausimai susijęs su vaikais. Mrs. Dėkuoju, ponė Regner, noriu užduoti klausimą. Dėkuoju. Labai da, trumpai aš norėčiau pasakyti, kad uh, mes žinojome apie tai, kokie metodai buvo pasirinkti, kai buvo gyventinamas pirmasis Bruselio reglamentas, kokiais pavyzdžiais buvo remiamasi. Ir žinome, kad taip pat, kad situacija valstybės narėse skiriasi. Mes norėtume padėti žmonėms geriau sugyventi nepriklausomai nuo jų pilietybės. Ir tai, apie ką jūs kalbėjote, yra labai įdomu. Ir e, tikimės, kad tie pokyčiai bus naudingi, nes e, ši tema yra aktuali e, daugumai piliečių. Jūs nusprendėte peržiūrėti reglamentą, bet mes suprantame, kad tokia peržiūra yra tik riboto pobūdžio. Jūs pateikėte kelis pasiūlymus ir kolegos gali pritarti tiems pasiūlymams, bet jeigu aš gerai jūs supratau, jūs norėjote pasakyti, kad e, dar galima būtų padė, e, patobulinti kai kurios klausimus, yra susijęs su, susijęs su vaikų e, teisėmis ir vaikų vaikais, bet mes manome, kad dar kai ką galima būtų dar žengti toliau ponas Vefka. Dėkuoju Jums, dėkuoju už tai, kad Jūs labai konkrečiai ir aiškiai pristatėte mums šį klausimą, paaiškinote pagrindinius savo pasiūlymo aspektus. Ir aš kartu noriu pasakyti, kad skirtingai nuo Evelyn, kurią beje aš labai gerbiu, man atrodo, kad pasirinkta taikymos rytis ir pasirinktas požiūris, metodas, tai yra tas ta, ta peržiūra reglamento yra tinkami. Taip, aš suprantu, kad ne, negalima beje abejo e, lyginti verslę taikomų modelių su tais modeliais, kurie e, pasiteisina šeimos gyvenime. Taip, iš tikrųjų, tai yra visiškai du skirtingi pasauliai. Tačiau tam tikri metodai vis dėlto pasiteisina ir versle, ir šeimoje. Be abejo, jais išvelgiama į e, tai, kad šeima šiek tiek skiriasi nuo įmonės ir šeimoje iškilančios problemos nėra to, tokios pat, visiškai tokios pat, kaip a, a, tie iššūkiai, kuriais susidurime versle. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad Europos komisijos pateiktas pasiūlymas yra nepaprastai įdomus ir aš tikiuosi, kad mes per ateinančius mėnesius turėsime dar ne vieną progą jos įsamiau aptarti. Aš manau, kad Atlikdami būtent tokią peržiūrą, mes vis dėlto užtikrinsime, kad e, daugiausia dėmesio bus skiriama vaiko teisėms. Ir e, aš džiaugiuosi, kad šiuo metu nesiūloma ne, ne, e, keisti nuostatų taikomų santokos byloms. Iš tikrųjų, reikia, reikia dirbti palaipsniui ir reikia žengti prieki žingsnis po žingsnio. Mes matome, kad Iš tikrųjų, bylų susijusių su tarvalstybinėmis santokomis skaičius nuolat didėja ir reikėtų iš tikrųjų suderinti šią sistemą. Ponas Radėv, bet labai trumpai prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Интересите на детето изглежда са в центъра на тази. Дėkoju. Dėkoju Jums už šį pasiūlymą. Vaiko interesai e, yra šios peržiūros prioritetas ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų mes galėsime patobulinti šį reglamentą taip, kad e, per tautinių porų gyvenimas taptų lengvesnis. Ir reikėtų iš tikrųjų atsižvelgti tai, kas skiriasi padėtis valstybėse narėse. Bet čia reikėtų kalbėti apie geresnį bendradarbiavimą ir pirmiausia bendradarbiavimą tarp socialinių tarnybų ir kitų institucijų. Kai priimamas sprendimas, dėl to, kas prižiūrėjęs vaiką, ir ypač kai kalba eina apie tai, kad globa gali būti suteikta kitos šalies piliečių, reikia atsižvelgti į tos šalies galiojančius įstatymus ir be abejo čia reikėtų didesnio bendradarbiavimo. Taip pat reikėtų da, nepamiršti ir tų priverstinių įvaikinimo atvejų. Tai yra tai tie įvaikinimai, kai vaikas paimamos iš tėvų, uh, ir perdodamas kitiems e, asmenims be tėvų sutikimo. Čia reikėtų dar nemažai ką įspręsti ir teisinių e, ir kaip, e, klausimų. Aš nelabai suprantu, kodėl ES negali, nėra kompetitinga spręsti šių problemų. kodėl ji leidžia, pavyzdžiui, įkurtinti vaiką kitoje šalyje, tačiau ji negali pasakyti, o, kaip tai, tai yra daroma, kokia tai, kodėl neleidžia pasirinkti šeimos. Nes e, svarbu šią problemą spręsti, nenorime, kad tarptautiniai įvaikinimai taptų verslu. Ponas Būda. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už tai, kad jie pristatė ir tyrimą, ir pasiūlymą. O komisijos norėčiau paklausti, ar jis nagrinėjo galimybę nutraukti santoką pas notarą. Nes gal tas asmuo, kuris turi teisę uh, patvirtinti santokos sudarimą, galėtų turėti teisę ir nutraukti santoką. Ankstesnėme gyvenime de, aš de, dirbau teisininku ir kaip, kaip tik nagrinėjau santokos nutraukimo bylas. Ir mes įvedėme mano šalyje tokią sistemą, kai notaras galėjo nutraukti santoką ir viskas greitai buvo sprendžiama. Teismuose da, viskas dažnai uh, užtrunka, o kai žmonės nori greitai da, išsiskirti, jie gali nueiti pas notarą, ten jiems yra viskas paaiškinama ir nustatoma, iki kurio termino jie turėtų susitarti. Jie viską apsvarsto ir po to notaras ar e, kitas pan, panašias pareigas einantis pareigūnas gali patvirtinti santokos nutraukimą. Tokia sistema yra kur kas geresnė nes e, ginčio šalės tuomet veikia autonomiškai, savarankiškai. Ir Rumunijoje, pavyzdžiui, yra nemažai Italijos piliečių, kurie atvažiuoja pas mus, e, pagyvena tris mėnesius tik tai tam, kad galėtų greitai e, nutraukti savo santuką, nes Italijoje procedūros užtrunka. Dėkuoju, ponė Vanderherkove. Sutikiu Jums žodį, kad galėtumėte atsakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėsiu labai trumpai. Mes, aišku, suprantame, kad peržiūra yra ribota priemonė. Ji tik tai padeda peržiūrėti esamą priemonę. Visgi buvo priimtas sprendimas tai rinktis tam, kad mes galėtume užtikrinti sėkmingą rezultatą ir čia pagrindinį dėmesį skirti vaikams. Jeigu reikėtų vienbalsiškumo, tai rezultatą pasiekti būtų itin sunku. Taigi, mūsų manimų būtent nauja redakcija ir buvo geriausias sprendimas. Turėjome dviejus metus konsultacijoms, tyrimams ir tyrimams konsultacijoms su suinteresuotomis šalimis. Visą tai leido mums nustatyti tas sritis, kurios reikalauja daugiausia dėmesio. Manau, kad jų yra tikrai nemažai ir esu tikra, kad jūs aptarsite visas tas aktualias sritis. Viską tai nereiškia, kad ir ateityje mes negalėsime grįžti prie tų temų, kurių dabar nespėjome aptarti aptarti. Gali būti, kad surinksime daugiau įrodymų, galbūt pačios sistemos bus geriau suderintos. Kalbant apie taikymo sritį, tai norėčiau pasakyti ponui Radiev, jog reglamento srityje nėra kalbama apie įsivaikinimo procedūras. Šiuo atveju mes tiesiog kalbame apie tarpvalstybinį įkurdinimą. Tai yra daroma siekiant apsaugoti vaiką. Ir šiuo atveju mes nekalbame apie įvaikinimą, kadangi tų atvejų galioja kitos teisės priemonės. Na, kol kas čia ES neturi kompetencijos. Tačiau yra Hagos konvencija, kur yra kalbama apie tarp valstybinį įvaikinimo pripažinimą, bent jau kai kuriuos jo tipus. Kaip jau sakiau, tai nėra šio reglamento taikymos rytyje ir tai neįtraukta į peržiūrą. Dabar, kalbant apie santokos nutraukimo aktus, tai yra numatyta pripažinti tuos, tas autentiškas priemonės ir teismų sprendimus. Tai tos priemonės jau yra taikomos pagal reglamentą. Mes čia jokių pakeitimų nedarėme. Žinoma, kad kai kuriuose valstybėse narėse vis dažniau yra siekiama teisminio santukos nutraukimo proceso, čia yra įtraukiami notarai ir jų darbas yra pripažįstamas pagal reglamentą. Dėkoju. Ačiū. Daugiau žodžio niekas neprašė, taigi norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote ir pristatėte šį pranešimą. Dabar mes pereisime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra šeštasis darbo atvarkės punktas. Mes čia kalbėsime apie pranešimo projektą ir pranešimą apie atsakomybę ir kompensacijas už naftos ir dujų operacijas jūroje bei jų finansinį užtikrinimą. Dabar perdodu žodį ponui Krigos Krizogonos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kolegos, čia yra kalbama apie atsakomybę, kai yra atliekamos naftos ir dujų operacijos jūroje. 60 procentų dujų ir 80 procentų naftos yra gaunama iš operacijų jūroje. Nes yra planuojamos teritoriniuose vandenyse 18 valstybių narių. Šių operacijų jūroje direktyva numato minimalius reikalavimus, kuriais yra siekiama užkirsti kelią didžiuliams avarijams atliekant tas operacijas ES. Be to siekiama apriboti tokių e, nelaimingų atsitikimų skaičių. Licencijos numato atsakomybę, pagal e, kurią yra numatoma prievolė išvalyti visą e, kenksmingą poveikį aplinkai. Visgi čia yra vienas svarbus aspektas, kuris nėra įtrauktas į direktyvą. Tai yra civilinė atsakomybė už padarytą žalą arba fiziniams, arba juridiniams asmenims. Tai gali būti ir fizinė žala, ir ekonominiai nuostoliai, arba tiesioginiai, arba dėl avarijos pasiekmių, kai vyksta tos avarijos jūroje. Komisija savo pranešime nurodo, kad kol kas yra per anksti įvertinti, ar ES būdžiamosios teisės priemonės padėtų užtikrinti tinkamą saugumą jūroje, ES teritorijoje. Aš manyčiau, kad prevencija yra geresnė negu vėlesnis sprendimas ir trūkimas būdžiamojan atsakomybėn. Todėl labai svarbu kalbėti ne vien tik tai apie civilinės nuobaudas, bet taip pat ir apie kitas priemonės, kurios padėtų užtikrinti prievalę laikyti saugumo reikalavimų. Labai svarbu, kad būtų taikomas principas teršėjas moka. Šis principas turi būti taikomas operacijoms atliekamus jų yra ne vien tik tai tada, kai yra siekiama panaikinti žalą padarytą aplinkai, bet ir taip pat siekiant padengti tradicinės, tradicinius žalos kompensavimo prašymus. 92 Atsiprašau, yra 92 pakeitimas, bet aš kol kas dar negalėjau visko išnagrinėti, kadangi visai neseniai gavau vertimą. Noriu tik Jūs patikinti, kad aš atidžiai įvertinsiu siūlomus pakeitimus ir pasistengsiu ieškoti kompromiso. Žadu atsiųsti kompromisinius pakeitimus iki vasaros atostogų ir tuomet lauksiu Jūsų pastabų ir klausimų. Dėkoju. Labai ačiū, ponė Regda. Dėkoju. Aš noriu pasveikinti pono Krizogonus už atliktą darbą. Įtekutelens šiandieną negali dalyvauti, jis yra mūsų šešėlinis pranešėjas, tad noriu jo vardu pasakyti, jog labai gerai, kad ieškoma bendrų standartų, pagal kuriuos būtų užtikrinamas žalos kompensavimas. Pane Gutelent mano, kad reikia tikslesnių nuostatų šioje srityje. Todėl turėtume prašyti komisijos numatyti konkrečias e, minimales taisyklės, e, pagal kurias būtų numatytas kompensavimo mechanizmas tam, kad būtų padengta žala padaryta tų operacijų. Tarkime, Norvegijoje yra E, tokia sistema e, naftos sektoriuje. Ir mūsų manimų reikia kalbėti apie konkrečius sektorius, nes reikia nepamiršti ir pakrančių turizmo ir žuvininkystės. E, čia buvo patiktas pakeitimas H. Pabrėžiama, kad valstybėse narėse nėra atitinkamo mechanizmo trečiųjų šalių kompensacijų prašymo atžvilgių. Dėl to reikia suderinti civilinės atsakomybės taisyklės Europos Sąjungoje. 12 pakeitime visą tai ir yra e, nurodyta, taigi tai tik paaiškinimas to, kas buvo pateikta. O panus Kaferatė. Dėkoju. Aš norėjau išsakyti kelias pastabas apie tai, ką pasakė Evelin. Man atrodo, kad jos paminėtos pastabos puikiai atspindi socialistų poziciją. Pranešimas yra tikrai geras. Nepaprastai svarbu turėti suderintą sistemą. Labai dažnai tos avarijos jūroje yra tarp valstybinio ligmens. Todėl reikia numatyti tam tikras minimalias taisyklės, kad nebūtų taikomos skirtingos nuostatos skirtingose valstybėse narėse. Svarbu, kad civilinė atsakomybė apimtų ir ekonominių nuostolių kompensaciją, nes kitų atvejų principas teršės moka nebūtų taikomas. Antra mano pastaba yra susijusi su direktyva ir jos taikymu. Yra tokių valstybių, kurios turi atitinkamas atsakomybės taisyklės, tačiau mums reikia turėti nepriklausomą instituciją. Aš žiūriu į dabartinį tekstą Ir matau, kad e, kai kuriuose šalise yra teigiama, jog institucija yra nepriklausoma, bet taip iš tikrųjų nėra. Vadinasi, turime numatyti e, privalomas e, priemonės, kurios padėtų įsitikinti, kad institucija yra tikrai nepriklausoma. Nedėkoju, ponas Radiev. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Aš norėčiau padėkoti ponui Krisogonas už šį e, pranešimą. Aš pritariu pranešimo mintims, be, bet norėčiau pasakyti, kad aš pateiksiu kelis pakeitimus. Mes norėtume sukurti tokią sistemą, kurie leistų mums e, suderinti skirtingas saugumo normas tam, kad galima būtų už, kuo geriau rūpintis aplinką, ypač jūroje. Kalbame apie naftos ir dujų operacijas e, jūroje ir čia reikėtų panagrinėti įvairias galimybės ir tik po to apsispręsti dėl to, kokiu preventinių priemonių reikia. Be abejo, reikia, kad direktyva būtų taikoma Europos Sąjungoje. Reikia išnagrinėti, kaip jį yra gyvendinama praktikoje. Sunku yra. Ir šiuo metu dar e, pasakyti, kaip e, e, viskas yra gyventinama ir todėl sunku yra kalbėti apie galimas baudas ir sankcijas. Pranešėjas nemažai dėmesio skiria tiems regionams, kuriuose svarbu vaidmenį vaidina mažas ir vidutinės verslas ir uh, tuos regionus, kuriuose da, Labai svarbu, kad vanduo būtų švarus. Todėl ir aš manau, kad iš tikrųjų, jei um, vanduo yra užteršimas tose regionuose, reikia numatyti mechanizmą, pagal kurį būtų išmokamos kompensacijos. Mes norime turėti veiksmingą uh, dokumentą ir aš manau, kad e, ne visuomet mes galime pritarti tam, kas yra siūloma. Dėkuoju. Pirmiausia, norėčiau patikoti pranešėjui. Pranešimas tikrai neblogas. Tikrai kur kas geriau turėti tvirtus aplinkosaugos teisės aktus, negu po to kentėti nuo pasiekmių dėl to, kad tokių teisės aktų neturime. Uh, Naftos išsileimas, jo poveikis aplinkai, vietos ekonomikai yra milžiniškas ir tikrai būtų gerai, jei nereikėtų už tai sumokėti. Vadinasi, šiuo atveju einama teisinga kryptimi, reikia tvirtų aplinkosaugos teisės aktų. Aš norėčiau pateikti vieną pakeitimą. Tai yra 29 pakeitimas, noriu dabar jį pakomentuoti. Žalieji norėtų, kad būtų daroma nuoroda į Paryžiaus susitarimą. Ir ten yra nurodoma, kad reikėtų numatyti palaipsnišką mažinimą naftos išgavimo jūroje tam, kad būtų užtikrintas klimato neutralumas iki šimtmečio pabaigos. Aišku, galima sakyti, kad e, iki amžiaus pabaigos yra toks abstraktus terminas, tačiau tai yra numatyta Paryžiaus e, sutartyje ir dėl to reikėtų daryti tai nuorodo šiame pranešime. E, be to, praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje buvo kalbėta apie komisijos ataskaitą, kur yra nurodoma, jog Reikėtų mažinti subsidijas iškastiniam kūrui ir valdyti poveikį aplinkai ir ekonomikai. Vadinasi, ir plenarinėje sesijoje buvo pasisakyta už tą palaipsnį mažinimą. Ačiū. Dėkoju, Suel. Ar komisija norėtų pakomentuoti? Dėkoju, mano vardas Jakulį. Mes žinome, kad Teisės komitetas gali siūlyti komisijai imtis naujų teisės iniciatyvų. Dabar jau yra siūloma daugiau įtraukti į tą pasiūlymą, negu nurodyta komisijos pranešime. Vertindami naujas teisės iniciatyvas, mes ieškome tinkamos pusiausvėros tam, kad būtų užtikrintas tinkamas žalos atlyginimas ir kad nebūtų mokama už neteisėtus prašymus atlyginti žalą. Tiek komitetas, tiek komisija visiškai sutarė šiuo atžvilgiu. Komitetas patikė aiškinamąjį pareiškimą ir ten yra kalbama apie trečiųjų šalių prašymą atlyginti žalą. Viskas priklauso nuo tradicinės žalos apibriešties. Na, gali būti, kad Čia reikėtų iš esmės keisti civilinį valstybių narių kodeksą. Aš norėčiau priminti, kad pagal teisės tradiciją yra numatoma, kaip valstybių narių teisės sistemos atskiria teisėtus žalos atlyginimo prašymus ir neteisėtus. Būtent e, todėl valstybių narių pozicija yra visai nevienoda, kai yra galvojama, koks teisės pagrindas e, būtų teisingas. Yra kiekvienu atveju atsižvelgiama į realius poreikius ir reikalavimus. 2014-2015 e, komisija peržiūrėjo valstybių narių teisės aktus. Mes surinkę informaciją padarėme išvadą, kad nėra jokių įrodymų, kad dabartinis požiūrės į civilinę atsakomybę kaip nors e, netinkamai būtų vykdomas ir mes, galvodami apie naują iniciatyvą, visų pirma turėtume pagalvoti, kokia pažanga buvo padaryta valstybėse narėse po direktyvos įgyvendinimo. Įgyvendinimas Gyvendinimo terminas buvo 2015 liepos mėnesis. Gavom informaciją, kad didžioji dalis valstybių narių direktyvai gyvendino, tačiau dar ne visos. Yra tokių valstybių narių, kurios dar nepranešė komisija apie direktyvos įgyvendinimą. Dabar komisija uh, nagrinėja, ar nacionaliniai teisės aktai atitinka direktyvą tų tose šalise, kurios jau įgyvendino direktyvą. Be to, valstybės narės, kurios vykdo tas operacijas jūroje, taip pat ir žuvininkystės ir pakrantės turizmo sektorė, nusipelno ypatingo dėmesio. Mes čia pritartume tam, kas buvo išsakyta ne viename komitete. Valstybės narės turi atsižvelgti į konkrečią situaciją ir taip pat į ekonominius nuostolius tose sektoriuose. Kažkas iš jūsų paminėjo Norvegiją. Tai, ką padarė Norvegija žuvininkystės sektoriuje, iš ties puikus pavyzdys. Buvo pastabų ir apie nusikaltimus aplinkosaugos srityje. Mums atrodo, kad pirmiausia, ES reikia gauti patirties pasižiūrėti, kaip direktyva yra įgyvendinama valstybėse narėse. Kol kas dar neaišku, ar ES reikia papildomų priemonių tam, kad būtų kovojama su nusikaltimais aplinkai. 2019 metais bus parengta įgyvendinimo ataskaita. Joje ir bus įvertinta valstybių narių situacija. Atsižvelgsime į valstybių narių pastangas, į kompetitingas institucijas. O ataskaitoje be abejo bus ir pasiūlymai dėl tolesnių veiksmų. Ta ataskaita nagrinės visą direktyvą ir ten bus kalbama apie kompensavimo klausimus, atsakomybę ir tai, ar reikėtų galvoti apie atgrasomasis priemonės būdžiamosios teisės rytyje. Dėkoju. Ačiū. Ar ponas Chrisokonas dar norėtų ką nors pridurti? Ne, dėkoju, kol kas neturiu ką pasakyti. Dėkoju. Taigi aptarėme šį darbo turkės punktą ir galime pereiti prie kito. Tai yra pranešimo projektas dėl mokėjimo įsakymo ir dabar dar kartą tikiu žodį ponui Krisogonas. Uh, Ačiū pirmininkė. Kolegos, Europos mokėjimo įsakymo procedūros tikslas yra. Ir užtikrinti geresnį lėšų atgavimą tarp valstybinėse procedūrose. Pareiškiai gali pasirinkti, ar jie gali naudotis nacionalinę procedūrą, ar naudotis mokėjimo įsakymo procedūrą. 1896 2006 teisės aktas sukūrė sąlygas Europos mokėjimų įsakymo procedūros taikymui, tačiau šio reglamento peržiūra e, užsitęsė. Ji buvo numatyta 13 metų gruodžiui, o peržiūros ataskaita buvo pateikta 2015 metais, tai reiškia beveik dviem metais vėliau. Be to, vertinimas ir peržiūra neapima e, poveikio vertinimo, kaip prašoma pagal 32 reglamento straipsnį. Atsižvelgiant į įgyvendinimo ES vertinimą, e, Europos mokėjimo įsakymo procedūra vykdoma gana gerai. Tačiau yra ir skirtumų tarp valstybių narių. Tam tikros valstybės narės nesilaiko 30 dienų numatytų terminų, per kurias e, reikia išduoti mokėjimo įsakymą. Be to, pagal teisingumo teismo išaiškinimą, pavyzdžiui, palūkanos turėtų būti mokamos e, sutinkamai su tam tikra standartinė procedūra, naudojant tam tikrą standartinę formą. To kartais nedaroma. Taigi Europos mokėjimo įsakymo procedūra naudojama nedažnai. Šią problemą reikia spręsti, skleidžiant informaciją suinteresuotoms pusėms, tarp jų verslo atstovams ir kitiems besinaudojantiems tokią procedūrą. Lauksiu jūsų komentaro. Ačiū, ponas Būda. Mesk uh, raportorului pentru eksportą. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjai. Deja, dažnai tam tikros teisės priemonės sukūriamos tam, kad palengvintų piliečių gyvenimą ar mažai ir vidutinių įmonių gyvenimą, tačiau tos priemonės naudojamos netinkamai jos naudojamas ne taip, kaip turėtų būti naudojamos. Ir už tai yra atsakinga Europos komisija. Aš laukiu protingų paaiškinimų dėl to, kad e, šis procesas užsitėsi ir teisės aktas buvo peržiūrėtas ne 2012, o 2015. Jeigu tai būtų padaryta anksčiau, tuomet būtume galėję patobulinti procedūrą. Mes kalbėjome apie ieškinius dėl mažų sumų. Vėlgi, žmonės nepakankamai buvo susipažinę su šia priemonė ir negalėjo ją pasinaudoti, nors ji egzistavo. O dabar keletas pastabų dėl mokėjimo sakymo procedūros. Taip, procedūra nepakankamai gerai žinoma, bet to reikėtų pagalvoti apie išimčių peržiūrą ir apie išimčių taikymo tvarką, nes yra išimčių numatyti socialinės apsaugos srityje, šeimos teisės srityje. Reikia atsižvelgti taip pat į naujausius pokyčius šeimos srityje ar socialinio draudimo srityje. Reikia, kad ši procedūra taptų žinomesnė, bet to reikia atsižvelgti ir į Teisingumo teismo sprendimus susijusius su galimybę teismams vertinti netinkamas sutarčių sąlygas. Ir reikia paprašyti, taikyti taisyklę, jog teismai galėtų peržiūrėti tokias netinkamas sąlygas ir atsižvelgti jas galutinėse nutartyse. Taigi reikia peržiūrėti teisės aktą valstybės narėse ir užtikrinti, kad ES piliečiai galės jo kuo geriau pasinaudoti. Ačiū. Ar komisijos atstovai norėtų pasisakyti šio klausimu? Labai ačiū. Norėčiau atsakyti į jūsų užduotus klausimas. Pirmiausia, dėl ko buvo pavėluota pateikti peržiūros ataskaitą. Viena iš pagrindinių priežasčių buvo ta, kad valstybės narės gana vėlai pateikė reikalingą informaciją. Mes turime teisinį tinklą, per kurį keičiamės informaciją ir šį kartą negavome pakankamų duomenų kiekių iš valstybių narių, kai pirmą kartą teikėme užklausą, antrą kartą turėjome siūsti užklausą. Žinoma, kai kuriais atvejais dirbome sėkmingiau, tačiau su kai kuriamis valstybėmis patirėme sunkumų. Viskas priklauso nuo teismų turinčių jurisdikciją šioje srityje ir nuo teismų kompetencijos. Tai yra teisinė problema. Mes bandome ją spręsti. Antrasis apsikeitimas informacija vyko sklandžiau ir dabar tame teisinėme tinkle taikoma nauja priemonė apimanti visas prieš tai buvusias e, laikomasi sistemiškesnio požiūrio, renkant duomenys iš valstybių narių. Taigi procedūra patobulėjo. Tačiau dėje ši ataskaita nebuvo pateikta laiku būtent dėl mano minėtų sunkumų. Ir ji buvo pateikta praėjus dviejams metams. Na, dėl teisės akto apriepties, sakote, kad gailtės, jog į teisės aktą nepatenka tam tikri šeimos teisės ir socialinės apsaugos klausimai. Na, šiuo atveju mokėjimo įsakymo procedūra veikia kaip um, įsiskolinimų išieškojimo procedūra. Sakykime, nesumokėta sąskaita, reikia išieškoti tam tikrą sumą. E, ir mokėjimo įsakymo procedūra padeda paspartinti išieškojimo procesą. Ir labai dažnai tam tikrų lėšų išieškojimas yra prieštaringas, ypač šeimos teisės rytyje. Jeigu e, asmuo prieštarauja išieškojimui, tai procedūra sklandžiai neveiks. Taip pat buvo kalbėta apie netinkamas sutarčių sąlygas. E, šį klausimą sprendė Teisingumo teismas. E, jis minimas ir ataskaitoje, peržiūros ataskaitoje. Ir bandoma pasiekti pusiausvirą. Taigi, manau, kad toks trumpai galėtų būti mano atsakymas. Ačiū. Ar pranešėjas norėtų kažką pridurti? Ne, ačiū, pirmintė. Labai ačiū. Galime baigti septinto klausimo svarstymą ir pereiti prie aštuntojo klausimo. Tai yra pranešimo projektas dėl ES veiksmų plano kovai su nelegalia prekyba laukiniais gyvūnais. Ir vėlgi žodis pranešėjai ponui Krisokonus. Dar kartą ačiū. Kolegos savo nuomonėje Aš džiaugiuosi, kad buvo parengtas ES veiksmų planas kovai su nelegalia priekyba laukiniais gyvūnais ir raginu stiprinti ES vaidmenį tarptautinėje kovoje su tokia priekyba. Pastaraisiais metais nelegalios priekybos mastai padidėjo nuo 8 iki 20 milijon, milijardų eurų Visos šios lėšos patenka į organizuoto nusikostamumo grupuočių rankas, lemia korupciją, atima pragyvenimo šaltinį iš vietos bendruomenių ir kelia pavojų laukiniai florai ir faunai. Taigi atsižvelgiant į jungtinių tautų konvenciją dėl prekybos e, lauk laukinę fauną ir florą, pabrėžiu, kad būtina tvirtinti teisinės priemonės ir kovoti su nelegalia veikla šioje srityje. Labai svarbu e, sutelkti pastangas šiam bendram tikslui pasiekti. Dėl to komisija ir valstybių narių institucijos, pavyzdžiui, veterinarijos ir sanitarijos tarnybos bei kitos e, gamtosaugos institucijos turi gerai ir glaudžiai bendradarbiauti tarpusavėje. Bet to komisija turi parengti bendras taisyklės apimančias ir e, nusikalstamos veikos apibrieštis. Atsižvelgiant į 83 straipsnį pirmą dalį sutartyje dėl ES veikimo. Lauksiu jūsų pastabų šio klausimu. Ačiū, ačiū, ponas Kesta. Ačiū, pirmininkė. E, šešėlinė pranešėja, ponė Regner, negalėjo atvykti, tačiau jį paprašėme jums pasisakyti jos vardu. Ir norėjau pasakyti štai, ką e, neteisėta prekyba laukinė flora ir fauna yra viena iš patraukliausių nereg nelegalios prekybos rūšių. Tai ne tik kenkia gyvai gamtai, bet taip pat pažeidžia teisės viršenybės principą. Taigi turime kovoti su nelegalia prekyba fauna ir fauna, fauna suvokti grėsmes nemažai valstybių narių pateikė mm, e, savo pasiūlymus šiais klausimais, tačiau yra ir problema, kad valstybės narės teisės aktų nuostas interpretuoja skirtingai, taigi reikėtų kuo daugiau e, bendro požiūrio ir vieningų nuostatų šioje srityje. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimi kolegos. Džiaugiuosi, kad komisija sureagavo į Europos parlamento raginimus ir pagaliau pateikė mums kovos su nelegalia laukinės, laukinių gyvūnų ir augalų rūšių priekybą veiksmų planą. Ir džiaugiamės, kad šis planas yra pateiktas ir dabar mes galėsime geriau derinti savo veiksmus šioje kovoje visoje ES. Mes suprantame taip pat, kad būtina bendradarbiauti ir su trečiosiomis šalimis. Aš pateiksiu pakeitimus. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelias problemas, kurios mano galva nepaminėtos šiame dokumente. Mane nustebino raginimas nustatyti. Be, būtinasias e, bendrasias taisyklės e, dėl nusikalstamos veiklos apibriešties. Bet mes turime direktyvą 98-2008, bet kažkodėl apie šią direktyvą šiame dokumente nėra kalbama. Pagal šią direktyvą valstybės narės privalo savo nacionaliniuose teisynuose numatyti sankcijas ir baudžiamasias priemonės, kurios būtų taikomas kovoje su nykstančių gyvūnų ir augalų rūšių prekyba. Ir e, noriu pabrėžti, kad valstybės narės turi numatyti baudžiamą atsakomybę už e, nelegalią prekybą saugomomis rūšimis. Ir e, mes taip pat turime pabrėžti, kad geriau reikia gyvendinti jau galiojančius teisės aktus, reikia taip pat įgyvendinti ir tarptautinės konvencijas. Reikia reikalauti, kad visos valstybės narės taikytų e, direktyvos e, numeris 98 nuostatas. Ponas Agniu, ačiū. Tai labai įdomus klausimas ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už parengtą nuomonę. Šis klausimas susijęs su aplinkosauginiais nusikaltimais, su tvariu vystimus ir plėtra ir nusikaltimais vykdomais trečiosiose valstybėse narėse, trečiosiose šalėse. Žalieji rengia pakeitimus šiam teisės aktui ir mes norėtume pasakyti, kad mes nagrinėjame 2010 metų nelegalios medienos teisės aktą nes šis teisės aktas taip pat apima e, nelegalę prekybą. gamtos ištekliais. Tikimės, kad galėsime glaudžiai bendradarbiauti šio klausimu ir nekantrai lauksiu mūsų darbo pratesimo po vasaros atostogų. Ar komisija norėtų trumpai pasisakyti? Ačiū. Esu iš DG Environment, aplinkosaugos generalinio direktorato ir mes glaudžiai bendradarbiavime su Teisingumo ir vidaus reikalų bei vystimosi generaliniu direktoratu kolegomis. Išsamei nagrinėjame šios klausimus ir norime padėkoti e, Europos parlamentui už pasiryžimą spręsti šios klausimus ir už pasiryžimą glaudžiai bendradarbiauti, nes raginimas e, spręsti nelegalios prekybos e, laukinę gyvūnyje ir augalyje problemas e, iš parlamento nuskambėjo jau 2013 metais. Birželio 20 dieną buvo patvirtintos tarybos išvados dėl veiksmų plano. Jas patvirtino Niderlandai kaip pirmininkaujant valstybė ir Slovakija taip pat kaip kita pirmininkaujant valstybė išreiškė savo pasirižimą toliau spręsti šie klausimą, taigi tai parodo, kad esame nusitenkę rimtai dėl nusikalstamos veiklos ir numatomų sankcijų. 2008-88 e, direktyva apima nelegalią prekybą laukinės gamtos ištekliais ir Jie turės patvirtinti visos valstybės narės, dabar apimant ES saugumo e, darbo atvarkę. Šie klausimai yra sprendžiami. Rūdienį vyks seminaras, į kurį susirinks visų ES valstybių narių ekspertai, taip pat e, prokurorų ir teisėjų tinklo atstovai. Uh, Jie visi aptars direktyvos veikimo praktikoje ir pažiūrėsime, kokiu tolimesniu žingsniu galime imtis. Ačiū, ačiū Svel. Noriu priminti, kad pakeitimų pateikimo terminas yra birželio 14 diena, vidurdienis, 12 valanda. Taigi, nebent pranešėjas norėtų kažką pasakyti, galėtume Na, noriu trumpai apibendrinti, sako pranešėjas. Ir noriu pasakyti, kad žmonės nėra planetos savininkai. Mes esame tik viena iš gyvosios gamtos rūšių. Taigi turime būti samoningi ir sustabdyti nelegalę prekybą florą ir fauną. Tikėkime, kad mums pavyks prie to prisidėti savo teisės aktais. Labai ačiū. Baigsime šio klausimo svarstymą ir perėsime prie 28 klausimo. Tai yra tarp valstybinės internetinės turinio paslaugos. Ponas Kavivien. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos, aš pasistengsiu trumpai kalbėti, nes viskas yra iš esmės aišku. Politinės frakcijos e, tikrai nemažai padirbėjo. Ir e, mes daug ką sudariname. Aš norėčiau tik tai Jums pranešti apie pagrindinius principus, kurių laikėmės rinkdami šį pranešimą. Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į vieną dalyką, nesigilindamas į kitas detalės. Ir e, be abejo, jūs e, galite į mane kreiptis su visais pasiūlymais patoblinti šį tekstą. Pirmiausia, aš noriu Jums pasakyti, kad perkeliamamo reglamentas turėtų atsižvelgti į pusiausvyrą tarp rinkos situacijos rinkoje, e, paslaugų perkeliamumo rinkoje ir to, kiek potencialių vartotojų gali naudoti šią paslaugą. Perkeliamumo reglamentas neturėtų sumenkinti e, autorių e, teisų apsaugos ir gretutinių teisų apsaugos. Antra, šis dokumentas taip pat turėtų atsižvelgti į teritoriškumo e, principą. Ir reikia e, taip pat užtikrinti, kad būtų užtikrinta tarp valstybinė e, prieiga. Ketvirtasis svarbus principas, į kurį norėčiau kreipti sudėmėsi, tai yra priežastis, dėl kurių teisinis da, aiškumas, te, teisinių normų nustatymas yra labai svarbus. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti, kalbėdamas apie šio dokumento principus, tai yra tai, kad sutartys tarp negalima turėti situacijoje, kai paslaugų teikėjas ir vartotojas e, nutraukia sutartį arba ją peržiūri. Reikia užtikrinti, kad taip pat, kad turinio tiekėjai galėtų patikrinti, kur gyvena jų to turinio vartotojai. Ir todėl turinio tiekėjai turėtų būti įtraukti į pusiau atvirą sąrašą ir tiekėjai galės pasirinkti uždarą sąrašą, čia viskas priklausys nuo jų verslo modelio. Bet mes taip pat turime užtikrinti, kad būtų atsižvelgta ir į kitus kriterijus, dėl kurių gali susitarti vartotojai ir teisų turėtojai. Man atrodo, kad šis kompromisas e, yra tikrai vertingas dėl dviejų priežasčių, nes pirmiausiai jisai turėtų užtikrinti aišku, aiškę apsaugą e, teisų turėtojams ir kartu leistų paslaugų teikėjams užtikrinti e, pasirinkti, kokiais, kokiu kriteriju laikytis, tam, kad būtų atsižvelgta į jų taikomas sutartis ir jų verslo modelį. Uh, Ir dar vienas dalykas, tai leistų taip pat ateityje atsižvelgti į uh, naujas uh, techninės naujoves ir koreguoti atitinkamai šį sąrašą. Nežinome, kad techninių naujovių bus ko gero nemažai ateityje. Valstybės narės taip pat uh, turės tikrinti, kurioje šalyje gyvena abonentas ir galima bus patikrinti internetinio protokolo adresą. Tam, kad vartotojas naudotųsi, e, nesinaudotų tomis paslaugomis, kurios teikiamomis ne toje šalyje, kur jis turi e, internetinio protokolo adresą. Ir mes norėtume užtikrinti tai labai aišku fizinės geografinės vietos nustatymą. Ir ir užtikrinti, kad būtų aišku, kurioje šalyje yra vartotojas. Ir šie tikrinimo kriterijai bus nustatyti atsižvelgiant į asmens e, e, duomenų apsaugos direktyvą. Ir kolegos, be abejo, jeigu jūs domina, aš galėsiu da, jums pateikti išsamesnės informacijos kitais klausimais, o jums leidus posė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 2015 dienos. Taigi matyta, kad mūsų komitete mes balsuosime dėl šio dokumento spalio 13 dieną, be abejo, tuo atveju, jeigu pateiktas pakeitimų skaičius bus e, racionalus. Ir tikiuosi, kad mes galėsime greitai susitarti dėl kompromisinių pakeitimų. Tai iš esmės e, štai tokie yra pagrindiniai šių dokumento principai, kuriuos norėjau Jums pristatyti ir dėkuoju Jums už tai, kad Jūs su manim bendradarbiavote ir, ir tikiuosi, kad galėsime ir toliau sėkmingai dirbti. Dėkuoju, panas Koster. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo darbą. Aš manau, kad jis parengė labai gerą pranešimo projektą ir aš optimistiškai esu nusiteikęs. Komisijos pasiūlymas dėl internetinio turinio paslaugų tapti valstybinio perkelimumo buvo taikomas tik tai komercinėms paslaugoms. Man atrodo, kad mes praradome galimybę ir aš džiaugiuosi, kad ponas Kavada nusprendė taip pat įtraukti į e, nemokamas e, internetinės paslaugas į šį reglamentą. Aš pritariu šiam pasiūlymui ir aš manau, kad uh, ES vartotojai tikrai apsidžiaugs, jeigu jie galės naudotis to įprastinėmis internetinio turinio paslaugomis, tuomet, kai jie būna kitoje ES šalyje. Aš suprantu, kad šis tarptautinio turinio perkėlimo principas gali, būti, gali veikti veiksmingai tik tuomet, kai turinio tiekėjai žinos vartotojų geografinę vietą ir kai ir jų gyvenamąją vietą. Šis dokumentas turėtų padidinti teisinti aiškumą, da, kad jau kartu šis dokumentas turi būti pakankamai lankstus tam, kad visi da, turinio teikėjai galėtų pa, pasirinkti da, tas nuostatas, kurios geriausiai da, dera su jų verslo modeliu. Bet to reikėtų atsižvelgti į proporcingumą ir veiksmingumą ir a, į kitas galiojančias taisyklės. A, Mes galėjome išklausyti įvairias suinteresuotas šalis, kurias paveiks šis reglamentas. Ir dabar mes galime jau priimti sprendimą dėl to, kokios tikrinimo priemonės yra proporcingos. Taigi aš manau, kad šiame kontekste nėra reikalinga perduoti atsakomybę sudaryti e, patikrinimo priemonių sąrašo ekspertų grupiai. Aš manau, kad Europos komisija turėtų sudaryti tokį sa... Aš manau, kad pasiūlymas papėtuti Europos komisijai tokią teisę e, ir būtų žingsnis neteisinga e, linksme. Ir kalbėdamas apie patikrinimo priemonės, aš norėčiau užduoti klausimą, ar periodiškai atlie, atliekamas patikrinimas arba taip vadinamasis imčių ėmimas gali būti traktuojamas kaip ta, e, uh, vartotojo gyvenamosios vietos patikrinimo patvirtinimas ir ar bus užtikrinta derama asmens duomenų apsauga. Man atrodo, kad periodinės elektro, e, interneto protokolo adreso patikrinimas turėtų būti taikomas to, tuomet, kai yra siunčiamas turinys iš kitos šalies arba iš trečiosios šalies. Ir tokiais atvejais gali atsitikti taip, kad bus blokuojamas turinys. Ir aš tikiuosi, kad mes e, susitarsime dėl gero rezultato. Much, Dėkuoju, ponia Reda. Ačiū, ponė Pirinkė, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už e, pranešimo projektą. Iš tikrųjų, šiame. Uh, projekte, dokumento projekte yra nemažai gerų minčių e, ir be abejo reikėtų pasakyti, bet, tai, bet kokios sutarčių e, nuostatos, kurios e, apriboja paslaugų perkeliamumo, turėtų būti pakoreguotos Apie tai reikia kalbėti reglamente ir taip pat pritarėme tiems pakeitimams, kuriuose kalbama apie tai, kad paslaugų teikėjas turėtų užtikrinti prieigą prie šalių svečių e, sąrašo. Tai yra tuose, tų šalių, kuriuose e, e, laikinai būna vartotojas. Bet yra kitų dalykų, kurie kelia mums susirūpinimą. Ir svarbiausia su jų yra tas, kad mes nepritarėme tam, kad, reik, kad būtų keičiamas teisinio fiksavimo principas. Man, man atrodo, kad tas principas yra labai svarbus, jis gerai yra parengtas. Ir tai visiškai atitinka autorinių teisų apsaugos nuostatas. Jisai būtų taikomas tik, tik tai šio reglamento tikslais. Ir man atrodo, kad jis taip pat. Jei jis būtų pakeistas, tuomet reglamento negalėtume greitai patvirtinti. Mes manome, kad deleguotasis aktas, kuriame bus nustatytos e, verifikavimo, nustatyti verifikavimo kriterijai, nėra tink, e, tinkamas požiūris ir mes manome, kad e, pritamintam, ką sakė ponas Kiosteris dėl internetinio protokolo adreso, kad jisai turėtų būti laikomas kaip patvirtinimas e, vartotojų gyvenamosios vietos. Bet įsivaizduokime situaciją, kai vienas žmogus gyvena vienoje šalyje, šalia sienos su kita šalimi, reguliariai vyksta į tą šalį ir kitą šalį joje dirba. Ir, sakykime, naudojasi interneto paslaugomis važiuodamas į darbą. Ir Tokiu atveju žmogus niekuomet nesinaudotų internetinio turinio paslaugomis e, tikimomis savo šalimis, tačiau jo interneto, internetinio protokolo adresas būtų vis dėlto registruotas toje šalyje. Taigi reikia išsiaiškinti, ar mes takysime laikinojo buvimo kriterijų ar e, įprasnės e, gyvenamosios vietos kriterijų nes e, jie ne visuomet sutampa. Turime užtikrinti, kad šis reglamentas būtų gerai, e, gerai pridarnęs prie įvairių galimų aplinkybių ir skaitant ir e, tas aplinkybės, apie kurias aš kalbėjau, pavyzdžiui, kai žmogus važiuoja į darbą kitoje valstybėje narėje ir gal išeina taip, kad jisai nesinaudoja internetinėmis paslaugomis savo šalyje, o tik kitoje šalyje. Dar vienas dalykas. Negalime taip pat reikalauti, kad paslaugų teikėjas turėtų pareigą stebėti ir e, tikrinti vartotojus. Ir mes pateiksime e, pakeitimų, kuriuose bandysime suderinti šias nuostatas su duomenų apsaugos nuostatomis. Mes manome, kad viskas turėtų būti parinkta labai aiškiai, taisyklės turi būti paprastos ir kartu nepažeisti duomenų apsaugos nuostatų. Ir dar viena pastaba, kuri yra susijusi su konstatuojamoje dalimi. Aš nelabai supratau, kodėl pranešėjas nusprendė išbraukti. Da, de E, tą dalį, kurioje buvo paaiškinta, kodėl mums reikalingas šis reglamentas. Iš tikrųjų, tik tai tos nuostatos yra išbrauktos, nereiškia, kad, kad reglamento negalėsime gerai gyvendinti, bet vis tiek, manau, būtų gerai pasakyti, kad yra problemų su licencijavimo sutartimis ir kad e, būtent dėl tų problemų mums atrodo, kad šis reglamentas yra reikalingas ir todėl mes norėtume, kad atitinkama konsultuojamoji dalis būtų palikta tekste. Uh, Dėkoju. Taigi visi norintys pasisakyti jau pasisakė. Gal galime nagrinėti šį klausimą? Pone Kavada. Labai trumpai aš suprantu, ką pasakė kolegos ir mes pasistengsime be abejo, kiek įmanoma suderinti savo nuostatas. Iš tikrųjų, mes nenorime, kad da, da, būtų užkrauta per nelik didelė našta. Ir antras dalykas, apie kurį kalbėjo kolegė, taip, iš tikrųjų, mes pasistengsime, pasistengsime sudarinti savo nuomonės. Mes nenorime sure, pakengti šių dokumentų nei autorių teisų apsaugai, nei teritoriškumo principui. Ir tikiuosi, kad mes galėsime sudarinti savo pozicijas. Mrs. Adinolfi uh, has uh, requested the floor. Adinolfi paprašė žodžio. Sì, in realtà pensavo che stavate concludendo il primo giro dei... Dėkoju, aš galvoju, kad jūs leidote pirmiausia pasisakyti šešėlėms pranešėjams ir tikėjausi, kad po to gal, leisite uh, kitiems pasisakyti. Ar aš galiu išsakyti savo nuomonę? Prašau. Be gaila, kad salė nėra ponios Berževa. Man atrodo, kad ši, šis dokumentas yra nepaprastai įdomus ir aš norėčiau padėkoti ponui Kavada už pateiktą dokumentą. Skaitmeninė vidaus rinka yra nepaprastai svarbi ir nepaprastai įdomi ir Europos komisijos pasiūlymai šioje srityje yra taip pat labai įdomus. Aš manau, kad Europoje, kai kalbame apie mūsų verslo įmonės, įmonės nesvarbu ar mažas, ar didelės, Visi suprantame, kad skaitmininė rinka atveria labai daug naujų galimybių visoms įmonėms, nes ta, sukuriamos ta, sąlygos, kurios gali padėti kurti naujas darbo vietas. Aš klausiausi įdėmiai kolegų pasisakymų ir mane tiesą sakant šiek tiek nustebino mechanizmas, kuris bus sakomas, bandant įsiaiškinti vartotojo, kokia yra vartotojo gyvenamoji vieta. Nes aš manau, kad tai, kas šiuo metu yra siūloma, gali pakengti e, asmens duomenų apsaugai. Čia reikėtų surasti deramą pusiausvyrą tam, kad nebūtų pažeistos pagrindinės teisės. Man atrodo, kad Kai kurias nuostatas galima interpretuoti dviejopai ir dėl to gali kilti teisinio neaiškumo. Ta sakau ne dėl to, kad aš noriu pakengti įmonėms. Tiesiog norėjau iškelti šią problemą dėl to, kad kartais gali kilti šiokių tokių problemų, pavyzdžiui, kai bendrovė sprendžia, kaip elgtis su gan jautria informacija. Tuomet gali iškilti šiokių tokių neiškumų. galime įsivaizduoti, kad gali būti tokių duomenų bazų, kuriuose laikomi yra laikoma labai jautri informacija apie vartotojus ir po to, sakykime, kas nors gaus neteisėtą prieigą prie tos duomenų bazės. Ir kas tuomet bus? Aš manau, kad labai svarbu čia būtų išsiaiškinti, tai kokia kontrolė bus vykdoma. Nepamirškime taip pat ir, kad. Da, da, jautrių duomenų laikymas gali būti susijęs ir su papildoma finansinė našta. Kolegė taip pat kalbėjo ir apie konstatuojamąją dalį ir mane nustebino 27-ojo konstatuojamojo dalis. Man atrodo, kad tikrai būtų gerai, jeigu mes galėtume perfrazuoti tą punktą, kad būtų aišku, kas yra sutartise numatytos sąlygos, nes aš įsivaizduoju, kad nemažai teisinkų dabar džiaugiasi skaitydami dabartinę formuluotę ir įsivaizduoja, kiek kolektyvinių ieškinių gali būti pateikta. Jei, pavyzdžiui, pakei, pakeitus sutartis, vartotojai nebegalėtų naudotis tam tikromis paslaugomis. Taigi aš noriu apsaugoti, pasirūpinti ir įmonių interesais, ir apsaugoti vartotojus. Aš manau, kad labai svarbu yra surasti čia tinkamą pusiausvyrą. Tam, kad uh, nebūtų užkrauta nereikalinga finansinė našta mūsų įmonėms, bet kad būtų apsaugota tokia pagrindinė piliečių teisė kaip teisė į privatumą. Matau, kad panas Negresku dar prašo žodžio, tik prašau kalbėti trumpai, nes atsiliekame nuo darbo atvarkės. Taip labai trumpai, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad taip, aš kalbėjau apie, aš perskaičiau du dokumentai ir čia kalbama apie internetinio protokolo adresą ir aš galiu Jums pasakyti, kad tą IP adresą galima pakeisti labai greitai per kelias minutės. Uh, Ir aš manau, kad e, e, nepamiršti, kad yra įvairių būdų patikrinti duomenys ir tie būdai tie yra pastovus ir ne, jie gali būti pritaikyti. IP adreso ne visuomet pakanka. Antra, kalbėdams apie duomenų laikymą. Paprastai tai yra da, mokamos paslaugos. Taigi tie da, žmonės, kurie ba, paima pinigus iš vartotojų, turi užtikrinti, kad da, da, duomenys būtų laikomi da, saugiai. Ir dėl to neturėtų kilti papildomų problemų. Kartu aš norėčiau paminėti dar vieną problemą, apie kurią kalbama ta pranešime, tai yra tai, kad asmo turės reguliariai dažnai tais atvejais, kai, kai žmogus turės sugrįžti į tą šalį, kurioje buvo pasirašyta sutartis ir kur jisai gauna paslaugas. Tačiau nėra apibriešta, kas yra reguliariai sugrįžti. Ir man atrodo, kad e, kai mes kalbame apie mokamas paslaugas, e, galima atsižvelgti į, į, e, į įvairių paslaugų paskirą. Ir dar vienas dalykas, Atrodo, kad neįtin tiksliai e, kalbama apie nemokamas e, internetinio turinio paslaugas. Yra pasakyta, kad e, tos nemokamos paslaugos turėtų, turėtų atitikti nustatytas dokumente nuostatas. Aš manau, kad reikia tai geriau išdėstyti. Nemokamos paslaugos nemokamoms paslaugoms negali būti taikomos per nedik sudėtingos taisyklės, kurios yra numatytos šiame dokumente. Uh, thereby... Labai ačiū. Baigiame šio klausimo aptarimą ir pereiname prie devintojo klausimo. Tai yra apsikeitimas nuomonėmis apie komisijos ekspertų grupių sudėtį. Perdodu žodį poniai Kaufman pranešėjai. Labai ačiū ponė pirmininkė. Šis pranešimas yra rengiamas savo iniciatyva biudžeto komitete. Mes turime pateikti savo nuomonę apie šį pranešimą. Labai ilgai nebuvo aišku, ar panas Dijon teiks pranešimą. Jis patikė dokumento kovo mėnesį Po to tiesiogiai diskutavo su komisija, su komisijos vicepirmininku atsakingu šį klausimą. Bet tuo metu biudžeto komitetas pateikė nuomonę. Ar pati komisija numatė naujas horizontales nuostatas dėl ekspertų grupių? Tai buvo paskelbta gegužės 30 dieną. Visgi pranešėjas nusprendė teikti pranešimą, kadangi jis mano, jog parlamente buvo keliami svarbus klausimai, taip pat yra pateikta ombudsmeno nuomonė, nevyriausybinės organizacijos kelia įvairius klausimus, bet visos tos idėjos nėra pakankamai atspindimos komisijos horizontaliuose nuostatose. Noriu pasakyti, kad ekspertų grupių teisinės pagrindas yra numatytas pagal komisijos pagrindinės nuostatas, ten yra viskas aprašyta. Man atrodo gerai, jog komisija yra pasirengusi išklausyti kritikos ir ją atsižvelgti. Visą tai ir matome naujose horizontaliuose nuostatose. Tarkime, ekspertų grupių darbo skaidrumas. Labai gerai, kad dabar komisija pagal naujas horizontalias nuostatas kalba apie sinergiją tarp ekspertų grupių ir tą skaidrumą, kuris turi būti užtikrinamas tarp komisijos ir parlamento. Man atrodo, kad tai, ko prašo pranešėjas, yra labai svarbu. Jis kalba apie ekspertų grupių sudėties pusiausvyrą. Čia reikėtų daryti pažangą, kai kalbame apie lyčių lygybę. Negana to, reikėtų atsižvelgti ir į pranešėjų geografinę kilmę. Man atrodo svarbu yra užtikrinti ir pusiausvyrą tarp ekonominių ir neekonominių interesų. Reikia, kad e, būtų atskiriami tie interesai, tam, kad būtų užtikrinta didesnė pusiausvyrą. Reikia nepamiršti ir to, kad e, neatstovavimams grupėms reikėtų suteikti balsą. Tarkime, mažos ir vidutinės įmonės. Jeigu jos atsiunčia atstovus į e, Briuselį, tai ne visuomet galima užtikrinti, kad e, kažkas pakeičia juos šalyje. Kitas klausimas. Posėdžių protokolas. Komisija skelbia posėdžių protokolus Bet e, labai svarbu, kad tie protokolai būtų lengviau suprantami. Reikia, kad pateiktos pozicijos būtų aiškios. Negana to reikėtų skelbti ir mažumos poziciją. Pirmininkė. Ta, tas pranešimas turėtų būti paraštas iki rugsėjo 26 dienos. Pakeitimus galima teikti iki 30, o balsavimas vyks e, spalio 13 komitete. Dėkoju. Ponas Bulan, labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ir už pranešimą. Renkant ekspertus reikia atsižvelgti ir į tam tikrus techninius reikalavimus. Kai yra vykdoma atranka, reikia be abejo atsižvelgti į skaidrumą, bet reikia nepamiršti ir teorinių bei praktinių ekspertų žinių. Ypač didžiulį dėmesį reikia skirti praktiniams žinioms. Mums tikrai reikia praktikų ir netaip labai reikia teoretikų. Kalbant apie priimamus sprendimus, tekste yra sakoma, kad ekspertai sprendžia balsavimo daugumą ir tie sprendimai priimami slaptai. Man atrodo, kad tos diskusijos ir sprendimai turėtų būti vieši, juk jie yra priimami valstybės, atsiprašau, visuomenės labai. Negali susirinkti ekspertai slaptame posėdėje ir priimti kažkokį sprendimą. Kitas klausimas - mažumos nuomonė. Aš pasižiūrėjau į tekstą ir ten vėl yra kalbama apie mažumos nuomonės slaptumą. Bet tai yra neteisinga, juk yra vėlgi čia dirbama visuomenės lapai, todėl ir ta nuomonė turi būti skelbiama visą, tai yra labai svarbu. Ačiū. Dėkoju. Atrodo, daugiau niekas žodžio neprašo. Taigi, baigėme diskusijas dėl devintojo punkto. O toliau posėdis vyks už uždarų durų, taigi paprašysiu visų, kurie neturi teisės likti, palikti salę. Dėkoju.